Tęsėme posėdį, buvo išplatintas vakar dienos posėdžio protokolas. Jeigu nėra jokių pastabų apie vakar dienos posėdžio protokolą, skelbiu, kad protokolas patvirtintas. Dabar pagal šios dienos e, darbo tvarkę.